Labai ačiū, baigėme šią diskusiją ir einame toliau. Kitas klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas komisijai dėl ES plieno pramonės. Ir pirmiausia žodis Amalijai Sartori, kuri yra klausimo autorė. Grazie, Dėkui, ponė pirmininkė. Manau, kad šiandien parlamente mes e, jau diskutavome apie pramonę, apie ekonomikos augimą, augimą ir užimtumą. Šiandien su komisaru Tajani ir su komisaru Andor jau diskutavome šiais e, klausimais. Ir kadangi ilgai diskutavome apie energetiką, kadangi kalbėjom apie automobilių pramonę, tai e, dabar toliau diskutuojame ir keliame kai kurios klausimus. Ir aš beje įtre komiteto e, vardu keliu tos e, klausimus. Gruodžio mėnesį bus rezoliucija šita tema ir turint omenyje, kad e, vakar mes balsavome šito klausimu, vis dėlto turime dabar kelti šį aspektą dėl Europos e, plieno pramonės, kadangi nuo jos priklauso daug kitų sektorių. Ir čia kalba sukasi apie geležies sektorių, apie kitų metalų sektorių ir visus pramonės sektorius, kurie naudoja metalą, tai yra automobilių sektorius, mechaninė inžinierija, kiti metalo e, gaminiai gaminiai susiję su būtinė technika, su laivų pramonė ir taip toliau. Mes turime išlaikyti plieno pramonę ir užtikrinti jos konkurencingumą. 2000, 2000 e, metais Europos Sąjunga jau e, atsiliko šioje srityje nuo Kinijos. Europos Sąjunga pasirinko ekologinio vystimosi kelią ir tai yra gerai, tačiau e, turime taip pat galvoti ir apie energetikos sąnaudas, apie žaliavų sąnaudas. Turime nepamiršti, jog ES palyginus su jungtinėmis valstybėmis elektra kainuoja dvigubai brangiau ir kai, kai kuriuose valstybėse narėse taip pat e, e turime atsižvelgti į tai, kad e, yra ir finansinių sunkumų. Šiame e, plieno pramonės sektoriuje yra labai daug darbo vietų ir nedarbas yra dabar yra smarkiai padidėjęs, tai yra apie 300 tūkstančius, virš 300 tūkstančių bedarbių. 2012 metų padėtis kelia mums e, nerimą, todėl kad gamyba krinta ir kitose sektoriuose kurie priklauso nuo plieno pramonės, tai yra automobilių e, sektoriuje. Čia e, gamyba sumažėjo, pavyzdžiui, virš 3, virš 3 procentų. Ir e, didėja nedarbas, taip pat administracinė našta yra pakankamai didelė ir su tuo susijusios kitos sąnaudos taip pat stabdo mus ir stabdo mokslinių tyrimų rezultatų įgyvendinimą ir verčia delokalizuoti. Turime galvoti apie naują strategiją pramonės e, srityje, turime galvoti apie sektorinę politiką taip pat, siekiant e, keisti tendencijas, kadangi Europa negali sauliaisti toliau gyventi esant tokiai padėčiai. 2020 metų planas yra sutinkamas palankiai ir kažkokio panašaus plano reikėtų taip pat e, plieno e, sektoriui, reikėtų čia įgyvendinti tam tikrą politiką, kuri apsaugotų mūsų strateginės įmonės, kad jos galėtų tinkamiau konkuruoti, kad galėtų inovuotis ir Europos reindustrializacija turi vykti, priimant tam tikras e, politinės nuostatas ir gyvenant politinės e, priemonės. Norėčiau taip pat pasakyti, jog turėtume tą pačią progą peržiūrėti ir konkurencijos politiką, kuri buvo parengta e, dešimtajam dešimtmetyje ir dabar netitinka naujų sąlygų, o mes turime prisitaikyti prie globalios konkurencijos ir tai yra fundamentalus dalykas ir čia turime atsižvelgti energetikos kainą bei į prekybinę sutartį su trečiosiomis valstybėmis. Ir baigdama noriu pasakyti, jog turime kelti taip pat klausimą apie e, e būtinybę vėl sukurti e, pramonės komitetą, kaip buvo anksčiau. Dabar žodis komisijos vicepirmininkui ponui Tajani. Pone pirmininkė, pone pramonės komiteto pirmininkė, plieno sektorius yra esminės svarbos sektorius Europos pramoniai. 370 tūkstančių žmonių ten dirba, apyvarta taip pat yra labai didelė tame sektoriuje, kuris naudoja daug darbo jėgos po restruktūrizavimo. 90-10 e, metyje šis pramonės sektorius yra konkurencingas ir pasaulinių lygmenių, tačiau vis dėlto čia susidurima ir su kai kuriomis problemomis. 20, 12 procentų pasaulyje parduodamo plieno yra pagaminta Europoje. Mūsų įmonės eksportuoja 80 procentų savo produkcijos ir negalime dabar leisti, kad padėtis, ir kokia yra dabar ir stagnacija tęstasi toliau turime suprasti, kad energetikos ir žaliavų aukštos kainos dabar yra problema šitam sektoriui. Yra problema visoms šio sektoriaus įmonėms ir prie šitų problemų dar prisideda stipri konkurencija iš e, daugiausiai Azijos valstybių pusės. Tos valstybės gamina plieną su daug mažesnėmis sąnaudomis. trečiųjų valstybių. Jeigu dabar palygintume elektros kainas pas mus rinktinėse valstijose, tai mūsų elektros kainos yra dvigubai didesnės turime susidurti, turime spręsti šitas bendro pavudžio problemas. Ir e, aš prieš vasaros atostogas buvau susitikęs su uh, sektoriaus atstovais, su pra, su profsąjungų atstovais, buvome susitikę kartu su Pervanš Beres ir aptarėme šitos klausimus. Pirmas e, posėdis e, paskui buvo surinktas e, rugsėjo 29 dieną, jame dalyvavo visas suinteresuotos pusės, pramonės atstovai ir įmonių atstovai įvardino pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria plieno sektorius. Vienas iš e, pagrindinių pasakytų dalykų buvo, jog reikia tam tikros pusiausviros tarp įvairių politikų, siekiant apsaugoti mūsų konkurencingumą ir siekiant apsaugoti darbo e, vietas. Kitas e, posėdis yra numatytas gruodžio šeštai dienai posėdį su sektoriaus atstovais ir tuomet bandysime geriau padiskutuoti, toliau tęsti diskusijas tomis temomis, kurios jau buvo pradėtos aptarinėti aname posėdėje. Ir su tavo komisijos kolegomis mes rengiame veiksmų planą ir jisai turėtų būti jau pateiktas iki vasaros atostogų 13 metų. Aš esu įsitikinęs, kad plieno sektorius turi būti remiamas, nes čia kalba sukasi mūsų nuomonė ne apie struktūrinę pobūdžio krizę, bet apie krizę, kuri yra dabartinės bendros ekonominės padėties išdava ir plieno sektorius netolimoje ateityje vėl gali tapti vienu iš pačių e, dinamiškiausių mūsų pramonės sektorių kalbant apie Europos reindustrializavimą, turime suprasti, kad kai kurie sektoriai turi būti ypač remiami, galvojant apie inovacijas ir iš privataus sektoriaus ir iš viešo sektoriaus turi būti remiami tokie sektoriai. Aš galvoju apie tuos sektorius, kurie yra ekologizuojami, žalieji sektoriai, tai yra automobilių sektorius ir statybos sektorius, šitie sektoriai yra pagrindiniai plieno vartotojai ir tuo būdu plieno sektoriaus rėmimas e, užima deramą e, vietą mūsų toje strategijoje. Kartu su parlamento atstovais esame apie tai kalbėję ir veikdami kartu su e, e, kitomis institucijomis sieksime, kad iki 2020 metų ši dalis sudarytų 20 procentų nuo BVP. Gamintojai turi taip pat didinti inovavimo galimybės. Ir e, tas pats pasakytina apie plieno sektoriaus gamintojus. Inovacijos čia yra reikalingos. Aš, nepaisant iškylančių sunkumų, esu nusteikęs optimistiškai. Europos komisija yra pasiryžusi intensyviai dirbti, gerindama šio e, sektoriaus padėtį. Kartu su komisijos nariu Andor mes e, kalbėjom apie iniciatyvas, kuriomis siekama, siekiama įgyvendinti šį tikslą. Ir e, Čia svarbus yra du dalykai. Visų pirma, turime užbėgti už akių kriziai, kad, kad padėtis e, neblokė, neblogėtų toliau ir taip pat kartu su sektoriaus atstovais ir kartu su parlamentu, savai mes suprantama, kartu su pirmininkais Sartori ir Bereš aukšto lygio darbo e, grupėje turime e, spręsti tuos klausimus ir kalbėti apie plieno pramonės rėmimo strategiją. Tad turime derinti šitos veiksmus su visomis suinteresuotomis pusėmis ir su Europos parlamentu taip pat. Ir manau, kad e, per ateinančias savaitės ir mėnesius kaip tik šito keliu ir eisime, siekdami užtikrinti tinkamą ateitį plieno sektoriui, aš manau, kad šis sektorius iš tikrųjų gali turėti gerą ateitį. Man reikia parlamento paramos šitais klausimais ir jeigu veiksime kartu ir protingai, tai kartuoju iš tikrųjų pasieksime tą tikslą, kuriuo tikime, todėl kad e, ši, e, šis e, sektorius yra esminės svarbos ir manau, kad šituo požiūriu mes su Europos parlamentu iš tikrųjų sutarėme. Dėkuoju komisijos vicepirmininkui. Dabar kalbės kalbėtojai politinių frakcijų vardu. Ponas Frank Brus, TPP frakcija. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai kuriuose srityse Europa jau nebekonkurencinga ir tai yra faktas, su kuriuo turime susitaikyti. Tačiau neturime e, nuleisti rankų. Mes e, žinome, jog yra tokių strateginių sektorių kaip e, plieno sektorius ir čia negalime pasitikėti vien tik tais rinkos realybė. Mums reikia iniciatyvų Europos lygmenių. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kokią strategiją jūs e, rengiate, kad e, padėtis e, šiame sektoriuje gerėtų ir kad būtų tinkamų investicijų bei nemažėtų darbo vietų, kadangi iki šiol pastangos nedavė vaisių. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu ponas Bertlangė. Pusantos minutės. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos nariai, mes remiame jūs, jūsų pastangose pas, suaktyvinti plieno gamybą Europoje. Ir tiesa, kad yra tam tikrų tendencijų plieno pramonėje, kai yra bandoma uh, atsikratyti pajėgumų, tačiau tie dalykai yra kvesionuojami ir mes su tuo nesutinkame, nes neskaičiau straipsnį, kad 400 tūkstančių darbo vietų, iš jų 100 tūkstančių, darb, 100 tūkstančių bus panaikintos, nes yra per daug pajėgumų. Ne, aš taip nemanau. Aš nemanau, kad taip reiktų spręsti susiklošiusią situaciją. Aš manau, kad tai labai reikšminga pramonės šaka Europoje. Mes turime ją stabilizuoti ir turime jai įkvėpti kokių tai ateities perspektyvų. Tai yra vienas ES e, pagrindinių ūkio sektorių, prisiminkime plieno ir anglių bendryje. Taigi aš manau, kad e, turime parengti tinkamą modelį ir komisija, ir darbuotojai, ir darbdaviai turi kartu pasirūpinti, kad plieno pramonė turėtų saugią ateitį Europoje. Mums reikia inovacijų tam, kad aukštos kokybės plienas būtų gaminamas ir kad pasikeistų mūsų požiūris į energiją. Na ir plieno pramonė čia gali būti labai reikšminga. Aš manau, kad mes turėtumėme prisidėti prie šios pramonės šakos stabilizavimo Europoje. Ačiū. Dabar kviečiu ponę Izabel Duran. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pirmiausia prisiminti Liežo ir Florence darbuotojus. Florence darbuotojus ir taip pat tuos, kurie susiduria su socialinėmis problemomis. Plienas yra bazinė pramonė šaka, kuri labai svarbi mūsų ekonomikai. Pone pirmininkė, reikia reindustrializuoti Europą ir tą turi padaryti Europos komisija. Na ir gruodžio mėnesį panašu, kad bus parengta plieno pramonės iniciatyva susijusi ir su inovacijomis ir moksliniais tyrimais. Europos Sąjunga, Sąjungoje turi bendradarbiauti valstybės narės ir neturėtumėme vien tik tai plieno pramonės įmonėms leisti apsispręsti, kaip tvarkoma ši ūkio šaka. Reikia nepamiršti ir e, fiskalinės politikos, ir reikalingas tam tikras reguliavimas, bet jis turi būti gerai organizuotas. Ir tikrai sudėtinga dabar, kai e, CO2 emisijo, emisijų kvotos išstumia šią pramonės gamybą iš, Europoje, iš Europos. Turime bandyti kažkaip sutvarkyti tą situaciją dėl apivartinių taršos leidimų. Reikalinga ambicinga politika Europoje šioje srityje ir ta pramonės politika nebus ambicinga, jeigu nebus tinkamos plienos, plieno pramonės. Iran παρενέβη εξ ονόμα της ομάδας των Πρασίνων, εξ ονόμα της ομάδας EFD. Ačiū, čia buvo, pas... čia buvo pasisakymas žaliųjų vardų, dabar AFD e frakcijos vardu ponas Kurskis vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė, plieno sektorius Europoje kenčia nuo didėjančių gamybos kaštų, kuriuos iš dalies galima priskirti ir klimato ir energetikos paketui. Nes čia kalbame apie emisijų mažinimą iki 20 metų. Vien tik Lenkijoje nedarbas šiame sektoriuje padidės ir bus prarasta 250 tūkstančių vietų Krakovoje. Krokovoje matome, kad e, planuojame atleisti 600 darbuotojų, panašios iniciatyvos numatomos kitur. Taigi matome, kad gamyba perkeliama į Indiją ar Ukrainą, kur tokių e, aplinkosaugos reglamentų e, nėra pramonės gaivinimas atrodo Europoje tampa nebeįmanomas, todėl mes rimtai turime galvoti rimtai apie tai, nes 6,5 procento darbo vietų yra būtent Europoje e, plieno pramonėje. Energetikos klimato paketas yra tas atsakymas, kuris e, prisideda prie pramonės perkelimo iš Europos. Toliau Žakį Janan avec cette question nous sommes au cœur de la principale contradiction européenne servir les hommes et leurs besoins. tiesiog atsiduriame tam tikroje kontroversiškoje situacijoje turime pasirūpinti žmonėmis ir taip pat pasirūpinti finansiniu rentabilumu. Ir aišku, taip pat turime kovo, užtikrinti konkurenciją, konkurenciją ir vengti dempingo. Plieno pramonės sektorius leido plėtotis ekonomikai ir uh, Iš tiesų buvo sukaupta daug ekspertinių žinių, tai yra ir traukinių gamyba, ir automobilių sektorius. Tai yra labai svarbus ūkio sektorius, kurioje, kuriame dirba milijonai žmonių ir tai yra sektorius, kuris užtikrina turtą Europai. Ir dabar jam kyla didžiulis pavojus. Stambios korporacijos, dėl stambių korporacijų veiksmų plienų, plieno pramonė susiduria su didžiulė uh, su didžiulėmis problemomis ir pra, pranai, pranyks tos ekspertinės žinios, kurios buvo sukauptas šie, šiame sektoriuje. Uždaromi, e, uždaromos gamyklos Liežia, pavyzdžiui, Florendžia ir bandoma vengti mokesčių ir perkelti gamybą tokiu būdu. Tačiau tokiu būdu daug žmonių netenka darbo vietų ir tiesiog yra išmetami į gatves europiečiai po, po to, kai jie buvo išnaudoti dirbdami tose gamyklose. Taigi Europos komisija turi sureaguoti Europos labui ir prisimti galiausiai savo atsakomybę ir numatyti tam tikrus saugiklius plieno pramonėje Europoje. Dėkoju. Εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Ανδρέας Μέλτσα για να μισθώ. Dėkui dabar. Dėkui, ponia pirmininkė. Konjunktūrinė krizė plieno sektoriuje atsirado dėl to, kad e, sumažėjo automobilių paklausa pietų Europoje. Taip pat e, dėl žaliavų ir energetikos kainų kilimo. Ir būtent dėl šitų priemonių, dėl šitų priežasčių plienos sektoriaus e, padėtis pasidarė sunki. Buvo e, siekiama mažinti gamybos e, kainas, konkuruojant su kitų valstybių gamintojais, kur sąnaudos yra mažesnės. Būtent Todėl Europos, į Europos rinką vis daugiau patenka pigaus plieno iš tų šalių, kur tos sąnaudos yra mažesnės. Aš manau, kad e, komisija turėtų atsižvelgti į tokią padėtį, kuomet e, šiame sektoriuje iškyla grėsmė, kad ketvirtadalis pajėgumų išnyks, dinks, tai, tai, tai reiškia, kad ketvirtadalis darbo vietų dinksta, yra apie šimtą tūkstančių darbo vietų. Mes e, turime nepamiršti, jog Europos e, sąjunga turi imtis e, veiksmų, kad socialinis ir ekonominis pasiekmes restruktūrizavimo būtų švelnintos. Pone Andželylį, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pirmininkui pirmininkiai Sartori, kad jinai iškėlė šį klausimą diskusijoms. Iš tikrųjų, plieno sektorius yra labai svarbus ir jame dabar e, e, dinksta darbo vietos. Kinija yra ne vienintelė mūsų konkurentė šioje srityje. Daug valstybių, daug valstybių konkuruoja su mumis ir ta konkurencija yra negarbinga kadangi tose valstybėse daug švelnesnės taisyklės reglamentuojančios valstybės pagalba bei kitus dalykus. Kaip ir e, komisijos narys Tajani, mes manome, jog e, reikia reindustrializuoti šios e, sektorius ir turime taip pat atnaujinti konkurencijos bei valstybės pagalbos taisyklės. Terni objektas yra e, ne tik tai Italijos mastu mūsų pramonės paveldo e, objektas, tai yra aukštos technologijos gamykla, kuri labai griežtai taiko e, naujausius standartus ir stengiasi įgyvendinti ekologinės nuostatas šios gamyklos e, vienas iš gaminių yra vamzdžiai ir dabartinėmis sąlygomis šiai gamyklai iškyla labai didelė grėsmė. Ir mes turime užtikrinti konkurencingumą, tuo pačiu užtikrindami ir darbo vietas. Ir kokia strategija yra numatyta, kad energetikos sąnaudos sumažėtų. Taip pat e, E, kaip bus su e, kokybės reikalavimais plieno sektoriuje. Dėkuoju. Dabar ponė Toja pusantros minutės. Dėkuoju. Energetikos krizė verčia sumokėti labai didelę kainą, todėl kad savo darbą praranda darbuotojai ir nuolatiniai darbuotojai ir laikini darbuotojai. Ir uh, šios sektoriaus įmonės dabar e, žiūri į užsienio valstybės, į Junktinės valstijas ar į Azijos valstybės. Aš manau, kad e, Europa turi suprasti, jog mums reikia plieno pramonės kaip pagrindo, kad galėtume palaikyti kitus sektorius, tad siekdami stabilumo mes e, palaikome jūsų pasiūlymą, jeigu norime išvengti pramonės nuosmokio. Dabar diskutuojant apie šitą sektorių, mes e, e, kalbam ypač apie dvi e, idėjas, du aspektus. Tai yra darbuotojai ir aplinkosauga. Aš manau, kad turime žiūrėti truputį toliau ir turime galvoti apie subalansuotus sprendimus, atsižvelgdami įvairius reikalavimus ir įvairius interesus, taip pat galvoti apie ateitį ir apie tvarumą, kadangi uh, Negalima grįžti atgal, o turime siekti tikros papildomos vertės ir tinkamai konkuruoti pasaulyje. O tam reikia investicijų, naujų technologijų, naujų e, procesų, naujų gamyklų. Europos ekonomikoje turi būti racionaliai naudojami ištekliai, be kita ko ir energetiniai e, ištekliai, taip pat turime eiti į priekį naujų medžiagų kūrimas rytyje. Dėkuoju. Dabar žodis e, poniai Kolarska Baginska. Dvi minutės. Panie Przewodniczący, w, w Europie i Polsce istnieje. Ačiū, ponia pirmininkė. Europoje yra regionų, kuriuose daug žmonių yra netekę darbo, o pigus plienas importuojamas iš Indijos. Tai yra klasikinis pavyzdys to, ką mes vadiname CO2 nutekėjimu. Jeigu komisija pakeistų emisijų priekybos sistemų, sistemą, jeigu jį to nepadarys, e, e, problemos tik tai didės ir vis didė, daugės iššūkių e, prie, plieno pramoniai. Tiesa yra, kad esame prieėmę sprendimų, kaip galima būtų atlyginti pramonės sektoriaus e, išlaidas, tačiau valstybės narės pačios neturi galimybių e, tas išlaidas padengti. Ketvirtadienį e, balsuosime dėl šių dokumentų, kur sakoma, kad mes nerimaujame dėl importo didėjimo. Turime priimti aiškius sprendimus, ar iš tikrųjų norime eksportuoti mūsų darbo vietas ar ne. Ačiū, toliau Roberto Galtieri, pusantros minutės. Mikro. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Dabartinė plieno sektoriaus sunkumai verčia mus mąstyti apie pramonės vaidmenį E, bendrijos politikose. Ir turime taip pat galvoti apie daugelį mūsų politikų, ne tik tai apie pramonės politiką, bet ir apie konkurencijos politiką, aplinkosaugos politiką, fiskalinę politiką. Turime dabar koreguoti savo veiksmus, kadangi iki šiol per pastaruosius dešimtmečius buvo privilegijuojamos tam tikros paslaugos. Aš Turiu, turiu galvoje, jog turime būtinai dabar galvoti apie šitos aspektus ir, pavyzdžiui, konkurencijos e, politikos srityje turėtume galvoti apie globalę perspektyvą, neapsiriboti vien tik tai Europos e, e, rinką. Taip pat turime gal, nepamiršti terni gamyklos padėties O kalbant apie fiskalinę politiką, turime galvoti apie birželio mėnesio augimo paktą ir fiskalinį konsolidavimą. Ir turime išlaikyti viešųjų investicijų didesnį vaidmenį šiame sektoriuje. Taip pat turime užtikrinti uh, gamybos apsaugą tose objektuose, kurie yra laikomi strateginiais. Dėkoju ponui Gualtieri. Dabar ponė Liuling. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man yra labai gaila matyti, jog palaipsniui ir praktiškai neišvengiamai yra uždaromas e, plieno gamyklos Siflange regione mano e, šalyje 90-mečio pradžioje 3000 darbuotojų ten dirbo ir tai yra mūsų istorijos ir mūsų atminties dalis ir dabar visą tai dinksta. Aš e, esu labai nuliūdusi ir taip pat e, esu supykusi dėl šitų dalykų, kaip ir daugelis tų žmonių. Aš Manau, jog čia kalti yra kapitalistai, kurie uždaro tas gamyklas, norėdami pagerinti ir taip jau rebių akcininkų padėtį. Tačiau taip pat reikia nepamiršti ES teisės aktų ir reglamentavimo, nes tai taip pat nepadeda tam sektoriui. Uh, Aš, aišku, dabar nenoriu kritikuoti tų, kurie priima ekonominius sprendimus, tačiau noriu pasakyti, jog tų gamyklų uždarimas iš tikrųjų turi labai neigiamų pasiekmių tiek užimtumui, tiek mūsų gebėjimams toje srityje. Ir, aišku, mes neturime duoti nerealistinių pažadų, tačiau turime įsipareigoti, kad e, pradėsime vykdyti tikrą pramonės politiką ES. Ir manau, kad e, plieno sektorius iš tikrųjų yra mums pakankamai svarbus ir čia neturi būti protekcionizmo, tačiau Europa neturi būti absoliučiai atvira e, visiems e, gaminiams iš, iš trečiųjų valstybių ir kaip ES mes turime aiškiai apibrėžti minimalius standartus tame sektoriuje, nes antraip šis sektorius iš tikrųjų nukentės ir sunyks tuomet, kai konjunktūra bus nepalanki ir tame, kas vyksta dabar, gali būti tam tikrų nebepakeičiamų dalykų, jeigu mes nesimsime priemonių, kad Europos pramonės konkurencingumas kitų pasaulio dalių atžvilgių būtų padidintas. Turime veikti labai greitai, nes laiko nėra ir jūs tai suprantate, ponė komisijos nariai. Dėkuoju. Dabar ponas. Mm-hmm. Darden ir norėčiau priminti, kad e, laikytumėtės kalbėjimui skirto laiko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, plieno sektorius yra ateities sektorius. Turime tai dar ir dar kartą pabrėžti. Šiame sektoriuje yra sukaupta daug žinių ir gebėjimų. Ir mes e, norime taip pat atnaujinti tokius sektorius kaip automobilių pramonė, o šis sektorius priklauso nuo plieno sektoriaus. Uh, Daug investicijų buvo padaryta, be kita ko dalyvaujant ir viešajam e, sektoriui. Ir to rezultatas buvo naujų plieno gaminių pasirodymas. Tačiau didelės e, tarptautinės įmonės čia yra pabloginę padėtį Luksemburgė ir Liežė. Dabar palaipsniui yra uždaromas e, gamyklos, nors jos yra dar rentabilios, tačiau yra eksploatuojama konkurencija tarptų gamyklų esančių Europoje ir yra atmetama mintis, jog dar būtų galima panaudoti tas gamyklas kaip labai svarbius objektus ir svarbius instrumentus. Turime galvoti apie sąžiningą konkurenciją ir turime užkirsti kelią nesažiningai praktikai. Čia komisija turėtų labai atidžiai išnagrinėti visus šitos atvejus. Dėkuoju. Pane Berės, vieną minutę. Dėkuoju, pane pirmininkė, pane komisijos nariai. Tris diskusijos šiandien vyksta pagal mūsų darbo tvarkę. Ir jūs, pane komisarė, e, Tajani ir ponė komisarė Andor dalyvavote tose diskusijose ir visos tos diskusijos sukasi apie esminius dalykus, be kita ko ir apie užimtumą. Tačiau komisijos nario Barnie dabar nėra čia, kadangi labai daug Europos e, strategijų yra susijęs su e, finansavimo strategijomis ir dėl kai kurių aspektų susijusių su finansavimu iš tikrųjų kai kurie dalykai pas mus uh, tampa problematiškais. Aš dėkoju darbo grupiai, kuri pabrėžia sąsajas tarp žaliavų, plieno sektoriaus ir automobilių pramonės, tai taip pat susiję su moksliniais tyrimais ir su darbo vietų kokybė. Man visuomet yra keista matyti, jog europiečiai yra viena vertus uh, šokiruoti, kadangi neužtikrinama prieiga prie retųjų metalų. Ir matome, kas vyksta Junktinėse valstijose e, e, šioje srityje. Tuo tarpu, kuomet kalbama apie plieno pramonę, atrodo tarsi tas sektorius yra nepritetinis mums ir e, yra leidžiama metal įmoniai daryti viską, ką jinai nori. Ir atrodo, kad mes visiškai negalvojame apie papildomą vertę, apie tokius dalykus, kurie išdėstyti ekonomikos, ekonomikos vadovėliuose ir neužkertam kelią spekulacijai. Dėkoju, ponė Beres. Spontaniški pasisakymai yra trys prašymai. Pone Paldonį, ar Jūs e, norite pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus? Puiku. Pane Plodė, žodis jums tuomet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Noriu du klausimus e, ponui Tajani pateikti. Nekartosiu to, ką sakė mano kolegos. Aš e, kai kam pritariu, kai kam nepritariu, kas buvo pasakyta. Tačiau dėl strateginės svarbos šios sektoriaus Europoje. Mes dažnai apgailestaujame, skundžiamės, sakydami, kad pasaulis pasikeitė. Tačiau, kai kolegos kalba apie dominuojančią poziciją, tai reiškia konkurencijos e, taisyklės. Ir 56 e, metais, kuomet e, pasaulis buvo padarytas į dvi dalis. E, buvo dvi supervalstybės. Tai palyginus su tais e, laikais, dabar yra, yra visiškai kitaip. Dabar yra Indija, Kinija, Brazilija. Yra ne sąžininga konkurencija. Tačiau mes taikome vis dar pasenusias taisyklės. Kitas klausimas, kuomet vyksta jungimasis, ką mes darome tais atvejais ir kokias taisyklės čia taikome? Dėkoju, ponas Restoros. E, Dėkoju. Dėkoju kolegijai Sartoriai už šią iniciatyvą, kad iškėlė tą klausimą, nes galų gale mes galime diskutuoti šią temą, kuri yra labai svarbi, kadangi čia kalba sukasi apie šimtus e, tūkstančių darbo vietų taip pat apie kovą su klimato kaita. Tačiau e, priemonės, e, kurias taikome šiai sryčiai, labai smarkiai blogina sektoriaus padėtį. Ir komisijos sprendimas e, atimti dalį kvotų ir numatyti minimalius reikalavimus uh, viešiesiams pirkimams e, nebuvo teigiamas sprendimas sektoriaus įmonėms, kadangi jo pasiekmes e, bus labai sunkios. Vienintelis e, būdas išvengti nelegalios konkurencijos su trečiosiamis valstybėmis yra įvesti atitinkamus muitus, galvojant apie mūsų padėtį Europoje. Dėkoju. Pon, Ponas Morganti. Kalbėtas kalba nesijungęs mikrofoną. Pone komisijos nary Tajani, vakar po pietų mano gimtajame mieste buvo nedirbama keletą valandų ir prekybininkai, darbininkai, kiti piliečiai protestavo tame mieste Toskanoje. Ir aš noriu pasakyti, jog mūsų miestas gali išnykti dėl plieno pramonės krizės, kadangi ištisus dešimtmečius mūsų miestas gyveno iš to sektoriaus. Tūkstančiai darbo vietų gali būti e, panaikintos ir mes norėtume nusiųsti stiprų signalą ES. Reikia gelbėti plieno pramonę, todėl kad e, Šis sektorius susiduria su labai didelė konkurencija, ypač iš Azijos valstybių. Komet prasidėjo Europos statyba šeštajame dešimtmetyje, buvo įmamasi priemonių apsaugant tą sektorių, tačiau turi, tai turi būti daroma dabar, kadangi šis sektorius e, yra strateginis ir prioritetinis. Dėkoju dabar vicepirmininkas Antonijo Tajanė. Prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be jokios abejonės visų parlamento narių pasisakymai pabrėžia mūsų pramonės konkurencingumo aspektą plieno sektoriuje. Kaip sakė pranešėjas, e, kaip sakės panės Artori, tai yra esminis aspektas. O tai reiškia, jog mes turime puikiai suprasti, jog padėtis yra pasikeitus palyginus su praeitimi. Tai beje, daugelis parlamento narių taip pat diskusijų metu pabrėžė. Per e, paskutinį konkurencingumo tarybos posėdį mes kalbėjom apie pramonės sektorių ir e, šios sektoriaus e, konkurencingumą ir problemas, su kuriamis jisai susiduria. Kalbėjom apie pasikeitusi vaidmenį šios sektoriaus, palyginus su šeštuoju dešimtmečiu. Ir diskusija šito klausimo vyksta taip pat ir Europos komisijoje. Aš gavau laišką šitą, šitą temą iš e, laišką, kurį pasirašė septynios pramoninės valstybės - Luksemburgas, Prancūzija, Italija, Vokietija, ir kelias kitas valstybės. Ir ten yra sakoma, jog diskusija šito klausimo yra būtina ir taip pat diskusija dėl valstybės pagalbos. Komisaras Almūnija, kuris e, yra atsakingas už konkurencijos politiką, numato pateikti reformos projekto, reformos e, projektą e, šios srities ir turime veikti, galvodami apie dabartinę padėtį ir turime būtinai šiame kontekste galvoti apie ekonomikos augimą, apie vidaus e, rinką. Ir kaip sakė daugelis e, parlamentarų, tai yra iš tikrųjų svarbios diskusijos temos ir turime būtinai galvoti apie šitos aspektus per ateinančius mėnesius, jeigu norime, kad mūsų uh, pramonė būtų konkurencinga. Taip pat, e, e, kalbant apie vidaus rinką, ir čia atsakau poniai Pervanš Beres, komisaras Barnier turbūt e, yra vienas iš pačių aktyviausių pramonės politikos remėjų Europoje. Aš visuomet susilaukdavau jo pagalbos pateikdamas įvairias iniciatyvas, be kita ko ir iniciatyvą dėl e, plieno sektoriaus paramos. Tad aš manau, kad politinių lygmenių iš tikrųjų e, Europoje šitie dalykai yra remiami. Kalbant apie 20 procentų tikslą šalia 20 e, procentų atsinaujinančių energijos šaltinių ir 20 procentų emisijų yra ir pramonės politikos 20 e, procentų. Aišku, mes turime dar daug ką nuveikti plieno sektoriuje. Daugelis e, parlamentarų palėtė šį aspektą. Europos e, komisija jau yra kalbėjus apie kompensacijas ir 85 procentų lygmens e, skaičius čia yra minimas, kalbant apie valstybės pagalbą. Toliau komisija taip pat yra pateikus ir kitų pasiūlymų. Ir parlamentas dabar turi reaguoti į tuos pasiūlymus. Aš e, pasižymėjau, kas kelia nerimą parlamentarams. Aš manau, kad e, mes e, turim galvoti apie pramonės politikos ir aplinkosaugos politikos suderinimą. Ir dabar pereinu prancūzų, prie prancūzų kalbos 2020 programa suteiks naujų galimybių mokslinio tyrimų srityje ir įgalins racionaliau naudoti gamtos išteklius bei energetinius išteklius. Jau yra pateikta pasiūlymų dėl naujos e, partnerystės tarp privataus ir valstybinio sektoriaus. Aš manau, kad per e, kitą finansinį laikotarpį galėsim numatyti tinkamą finansavimą. Kalbant apie žaliavas, Ši tema taip pat buvo paliesta e, ponas Melcer ir ponė Bereš palėtė šitas temas. Galbūt nereikėtų čia kalbėti apie retus metalus kaip apie vienintelį aktualų dalyką, tačiau plieno sektoriuje, kaip jūs žinote, mes esame pasirašę nemažai sutarčių su trečiosiamis valstybėmis ir turime dabar įgyvendinti partnerystės e, iniciatyvą dėl perdirbimo ir kitų aspektų ir e, Europos parlamentas taip pat čia tar savo žodį. Toliau dėl terni gamyklos. Aš e, manau, kad komisijos narys Almunija veikia remdamasis galiojančias teisės aktais. Ir manau, kad e, pavyko iš, išlaikyti tą gamyklą nepakitusią. Tai yra teigiamas dalykas, nes jeigu gamykla būtų buvusi parduota, tai, tai būtų e, buvęs daug didesnis pavojus ir jeigu būtų išskaidyta ta gamykla padėtis būtų daug blogesnė, tuo tarpu jinai yra, yra išlaikyta e, vientisa ir e, iš, iš, iš, išlaikyti, tur, turime galvoti taip pat apie darbo vietų ir apie know-how išlaikymą. E, turime taip pat e, nepamiršti ir realybės, ir realių sąlygų. Kalbant apie. Tos problemos, kurių iškyla dėl vamzdžių, gamyklos galbūt bus išspręstos kadangi ta gamykla yra svarbi ne tik tai Italijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Aš Pabrėžiu ES pramonės politikos svarbą, dar kartą apie tai kalbėsime per kitą konkurencingumo tarybos posėdį gruodžio 10 dieną. Mes e, konkurencingumo tarybos lygmenių norime taip pat dar labiau įtvirtinti pramonės politikos dimensiją ir dėkoju pirmininkaujančiam Kiprui, kad e, Kipras padeda gyvendinti šitas idėjas. Pramonės ministrai greitai susirinks ir diskutuos apie automobilių sektoriaus krizę. Tai taip pat yra susiję ir su plieno sektorium. Tad noriu pasakyti, jog komisija yra pasiryžusi ginti mūsų pramonę, padaryti tą pramonę ekologiškesnę, stipresnę, konkurencingesnę Ir manau, kad eidami šito keliu galėsime nugalėti krizę ir išlaikyti darbo e, vietas. Esu įsitikinęs, jog tos aukos, kurių mes e, pageidaujame iš savo piliečių, yra būtinos aukos, tačiau e, tos aukos turi būti lydimos stiprios pramonės politikos, nes antraip tos aukos bus nenaudingos ir, ir, ir netgi gali pakengti antraip mūsų piliečiams. Tad turime dabar dirbti šitais frontais, tai yra mano atsakomybės klausimas ir aš esu pasiryžęs visos ES mastu remti ekonomikos augimą, tuo pačiu stiprinant plieno sektoriaus konkurencingumą. Dėkuoju komisijos vicepirmininkui. Ponios ir ponai, baigiame diskusijas. Šiuo klausimu balsuosime per kitą, per kitą sesiją. Na, dabar kitas darbo tvarkės punktas. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl būsimosios 2012 metais vyksiančios pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinių.